oro ir geležinkelio transportas e, bus paveiktas. Taip pat ir viešasis transportas Strasbūrė, įskaitant autobusus ir tramvajų. Taip pat e, taigi gali būti transporto trukdžių ir todėl gali būti neįmanoma užtikrinti e, tokias transporto paslaugas, kokios buvo teikiamos įprastai imamasi visų įmanomų priemonių siekiant užtikrinti, kad transporto paslaugos jums būtų pateiktos, kad galėtumėte grįžti namo. Tačiau ne visų priemonių darintasi, o štai tokios priemonės yra užtikrintos. Įkurgios talis e, čertarinis e, traukinys važiuos kaip įprasta. Taip pat autobuso paslauga bus e, suteikta nuo Europos parlamento iki Strasbūro centrinės stoties. E, vežimas į oro uostus Prancūzijoje e, bus užtikrintas Europos parlamento transporto tarnybos. Kvestorių kolegija paskelbė komunikatą apie papildomas priemonės e, panaikinant sąlygą, kad automobiliais negalima važiuoti daugiau kaip 20 km Prancūzijoje. Tokiu būdu bus galima nuvykti į oro uostus Šveicarijoje ir Vokietijoje. Taigi 20 e, km riba šioje sesijoje negalios ir jūs galėsite važiuoti ilgesnius atstumus. Strasbūro miestas šią savaitę paskelbs savo komunikatą ir mes parlamento narius informuosime informuosime apie alternatyves transporto paslaugas. Šiandien 6.30 Europos parlamento biuras e, surenks posėdį ir mes e, detaliai išnagrinėsime įvairius būdus, kaip užtikrinti, kad parlamento nariai galėtų grįžti namo kaip galima lengviau ir paprasčiau. Rytoj gausite informaciją elektroniniu, informaciją elektroniniu paštu. Jei bus gauta naujos informacijos. Aš jūs apie tai informuosiu trečiadienį iš ryto. Kitaip sakant, gausite rytoj iš ryto elektroninių paštų preliminarinį informaciją, o papildoma informacija gali pasirodyti trečiadienį, trečiadienio rytą. Kai Strasbūro miestas pateiks savo informaciją, mes ją perduosime jums. Situacija yra kontroliuojama, mes padarysime viską, kad e, užtikrintume jūsų grįžimą namo. Tokia yra mano preliminari informacija. Ir dar kartą kartoju, ir to iš ryto, ir trečiadienį iš ryto gausite daugiau informacijos. Taip, prašom. Ačiū, ponia pirminkė, ačiū už pranešimą. Manau, kad visos Europos žmonės, ypač mano žmonės, Junktinės karalystės žmonės, e, bus e, pasibaisėję šią nesąmonę. Mes į Strasbūrą atvykstame kiekvieną kartą, kartą į mėnesį, šį mėnesį du kartus ir vis kartuojame tą farsą. O tai kainuoja milijonus eurus, eurų. Dabar atėjo pats laikas mums ir jums pabusti ir daugiau nerenkti posėdžių čia. Ačiū. Ačiū. Ponios ir ponai. Gerbiamas parlamento nariai, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jūsų pasisakymas e, nėra susijęs su jokiamis diskusijomis. Mes kalbame apie techninę tvar, techninės detalės, kaip jums grįžti namo. O parlamento darbo vietos yra susijusios su ES sutartimis ir tai nieko bendro neturi su situacija šiandien. Pone Speronė, jūs norite kalbėti apie tą patį? Pirmininkė, aš tiesiog norėčiau pridėti, kad papildyti su Briuseliu, Strasbūras turi tą pranašumą, kad jis yra daug arčiau Vokietijos. Todėl lengviau rasti alternatyvių transporto maršrutų negu, pavyzdžiui, iš Briuselio. Ačiū, ponai. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Primenu Jums, kad daugiau informacijos galite tikėtis rytoj iš ryto ir trečiadienį iš ryto.